23 dieną Teisės reikalų komitete buvo svarstyti ponios Lyvink įgaliojimai ir buvo vienbalsiai nuspręsta e, nuo gegužės ketvirtos dienos paskelbti šios įgaliojimus galiojančiais, jeigu niekas tam neprie.